užfiksuoti techniką, taip pat užfiksuoti, kaip aš balsavau. Pone Koperatė. Pone, mano tokia pat problema. Prašau užfiksuoti, kad aš balsavau. Pirminkė, mes pasižymėme tai. Toliau kitas klausimas, ta pati procedūra, ponios Tikau pranešimas dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau vandekam pranešimas ta pati procedūra. Europos bendrijos ir e, Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos sustarimas, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Koelio pranešimas. To, ta pati procedūra dėl Lichtensteino prisijungimo prie ES, EB ir Šveicarijos susitarimo, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Toliau. Ta pati procedūra. Holmeier pranešimas dėl Lichtensteino prisijungimo prie EB ir Šveicarijos susitarimo. E, dėl prieglopščio prašymų, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Ta pati procedūra, ponios Makoviai pranešimas dėl ES Brazilijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kitas pranešimas, pono Enčių pranešimas dėl ES ir Brazilijos Federacinės Respublikos dėl bevizio režimo e, tarnybinio arba e, diplomatinių pasų turėtojams. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ta pati procedūra. Balsuojame dėl ponios Gebhardt pranešimo dėl paslaugų direktyvos įgyvenimo. Kas balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kitas klausimas. E, Europos parlamento delegacija taikinimo e, komitete dėl tolimojo, tolimojo ir miesto susiekimo autobusų keliaivių teisių. Pono Kančiano pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Prašau, kolega. Pirmininkė, mano balsavimo aparatas taip pat neveikia. Bene, ne prendiamo nota e manderemo i servizi. Gerai, pasižymėsime, atsiūsime pas jūs techninį darbuotoją. Dabar darbo tvarkėje, bals, pagal darbo tvarkę balsuosime dėl. Prašau, kolega. Ačiū, pane pirmininkė. Vakar pamiršau savo balsavimo kortelę ir jos neatsinešiau dėl šio pranešimo, e, Kalanan pranešimo, aš susilaikiau, norėčiau tą pasakyti. Pirmininkė, tai pasižymėjome, ar taigi dabar balsuokime dėl pono Kalnan pranešimo dėl naujųjų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normų. Pirmasis blokas. Balsavimas atskirai, trys dalis. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis. Pradėkime balsuoti. Balsavimas vis dar vyksta ir dabar baigiame balsuoti. Taip pat priimta. Dabar balsuosime viso e, teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl pono Lėnės pranešimo, kur kalbam apie tvirtesnį bendradarbiavimą, kuriant bendrą patentinę apsaugą. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Pranešimas buvo patvirtintas. Darbo tvarkėje taip pat numatytas balsavimas dėl pono Belėt pranešimo apie maisto produktų radiacinę taršą. Silve, L'onorevole Silvestris chiede la parola, prego. Sì, si, Presidente, ho... Pono Silvestris. Pone pirmininkė, Netyčia balsavau už, tačiau norėjau balsuoti prieš lėnę pranešimą. Norėčiau, kad atsižvelgtumėte į tai, kad balsavau prieš. Pasižymėsime, sako pirmininkė. Taigi, balsuokime. Ponas Pitela, prašau. Norėjau pasakyti, kad netyčia balsavau už, nors norėjau susilaikyti. Prego, prezidente. Prego. Prašau. Sí. Error en la votación, mi voto es contra. Suklydau, aš norėjau balsuoti prieš, bet e, balsavau kitaip. Sí. Prego, prezidente Aguiar. Pane Aguiar, ponė pirmininkė. Balsavimas vyko iškart po to, kai buvo balsuota už kitą pranešimą, aš balsavau prieš, nes man viskas vyko pernelyg greitai, nespėjau susigaudyti. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kad parlamentas neturėtų užmiršti, jog šis rezoliucijos projektas dėl Europos patentų vis dar priklauso nuo Europos Teisingumo teismo sprendimo, kuris bus priimtas, e, ko gero, e, kovo 8 dieną. Todėl siūlyčiau nebalsuoti už šį pranešimą ar apskritai dėl to pranešimo nevykdyti jokio balsavimo, kol sprendimo nepriėmės Teisingumo teismas. Prašyčiau tai pažymėti savo protokole. Pirmininkė. Pone Silvestri, Balsuokime dėl belė pranešimo. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo, kas už. Pakelkite aiškiai ranką, kas prieš. Susilaiko. Reikia pasitikrinti, sako pirmininkė. Nebuvo aiškiai iškeltos rankos. Reikime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Balsuojame dėl 32 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 30 pakeitimų iš pramonės komiteto. Dėl visų balsuojame. Pradėkime balsuoti. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Ponas Belėt siūlo žodinį pakeitimą? Ne? Atkrenta? Klausė pirmininkė. Ar vis dėlto teikiate žodinį pakeitimą? Prašau, ponė Belėt. Dėl 33 pakeitimo. Suteikim žodį. Um, Pane pirmininkė, tai žodinis pakeitimas dėl dėl ūkininkų ir, ir mes siūlome tokį tekstą komisija iki 2012 metų kovo turėtų pateikti Europos parlamento tarybai ataskaitą dėl tinkamo mechanizmo, e, kuris numatytų kompensacijas ūkininkams, kurių maisto produktai viršyje numatytą taršos normą ir kad reikėtų vadovautis tai ataskaitoje principų teršėjas moka ir e, Po šios ataskaitos patekimo turėtų būti parengtas atitinkamas e, teisės akto pasiūlymas. Tai yra bendras visų frakcijų pasiūlymas. Dėkuoju, ar yra prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuokime dėl 33 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl projektos pakeitimais. Vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Pūza. Balsavimas baigtas. Pranešimas buvo patvirtintas. Balsuokime dėl rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Pradėkim balsuoti. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Pranešimas buvo patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Dabar bus balsų paaiškinimai.